Ora una comunicazione, le autorità competenti Dabar pranešimas. Austrijos institucijos paprašė panaikinti Hans Peter Martino parlamentinę neliečiamybę pagal šeštojo straipsnio antrąjį punktą. Šis prašymas yra nukreipiamas į teisės